Caritta, aber nicht. Il faut allumer. Ça, May I um, uh, try to give you some practical... Norėčiau uh, pateikti keletą praktinių patarimų. Šiuo metu nelieskite e, mygtuko, kuria, virš kurio parašyta to speak arba kalbėti. Kadangi tokiu atveju jūs bus nukreipta kamera filmavimo ir aišku, aš tikiu, kad visi norite pasirodyti per televiziją, bet e, to dabar kol kas nedarykite. Mes vėliau padiskutuosime, kas e, kalbės ar kam bus suteikta teisė kalbėti. Ir vėliau parodysime, kaip tą padaryti ir suteiksime jums žodį. Tikiuosi, kad jūs girdite savo kalbų vertimą, nes e, kal, e, vertimas visomis kalbomis yra jums teikiamas tie, kuriems reikia vertimo. Ir gal galėtumėte pakelti rankas, jeigu girdite e, iš ausinio. Pakelkite rankas, ar girdite vertimą. E, pakelkite rankas, ar girdite vertimą tie, kurie turi ausinės. Jeigu negirdite vertimo, informuokite mane, ar vertimas vyksta. Jeigu kažkas yra blogai, tai informuokite, prašau, mus ir užtikrinsime, kad vertimas vyktų. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti prieš pradėdamas šį susitikimą Jose Manuel Fresno, kuris turėtų moderuoti šią sesiją, negalėjo atvykti, susidūrė su tam tikromis techninėmis problemomis, Jis keliauja per Paryžių ir, man atrodo, atkeliaus e, kažkada tai 11 valandą. Vis tiek turėtume pradėti darbą. Aš turėčiau pakeisti jį. Aš Liudo Hormans esu e, Europos kovos su skurdu tinklo pirmininkas. Aš stengsiuosi kiek galima geriau pakeisti Jose Manuel Fresno. Aišku, tas bus labai sunku padaryti. Norėčiau taip pat atsiprašyti dėl to, kad ES e, komisijos narys e, Laslo Andor negalėjo atvykti, atsakingas už užimtumą, pakeis jį e, kita narė. Pone Beres yra kovos už užimumą ir socialinius reikalus atstovė ponė Martinės atstovauja ES e, Ispanijos, e, Ispanijos, Ispanijos pirmininkavimui. Mes esame labai dėkingi, kad jūsų vyriausybė šiuo metu pirmininkauja ES ir stengiasi iš tiesų, kad šis e, mūsų susitikimas, kuriam bus kalbama apie skurdą, įvyktų. Taip pat yra atstovas iš Europos socialinių reikalų komiteto, ponė Delija Fernandės, atstovauja e, aštuntąjį Europos Sąjungos žmonių patiriančių skurdą e, susitikimui ir vėliau papasakos mums, kas buvo nutarta tame susitikime. Na, jau pristačiau a, visus sėdinčius priešais jūs. Trumpai padarysime trumpą įžangą iš garbių svečių, kurie a, čia yra susirinkę a, e, ir sėdi šioje salėje. Todėl norėčiau pasveikinti keletą delegacijų ir tam, kad jos taptų matomos, aš a, išvardinsiu delegacijas ir jas atstovaujančius narius. Jeigu tuo metu norėtumėte atsistoti, būtų tikrai puiku, kad galėtume jūs pasveikinti kaip e, savo šalies delegacija devintame ES žmonių patiriančių skurdą sustikime. Dabar norėčiau paprašyti Austrijos delegacijos atsistoti. Belgijos delegaciją. Norėčiau Jūs pasveikinti. Bulgarijos delegacija. Sveiki atvykę. Čekijos Respublikos delegacija. Kipro delegacija. Ačiū. Danijos delegacija. Sveikiname Daniją. Estijos delegacija. Sveikiname Estiją. Suomijos delegacija. Prancūzijos delegacija. Vokietijos delegacija. Graikijos delegacija. Vengrijos. Airijos delegacija. Italijos delegacija. Latvijos delegacija. Lietuvos delegacija. Sveiki atvykę. Liuksemburgo delegacija. Maltos delegacija. Niderlandų delegacija. Norvegijos delegacija. Lenkijos delegacija. Portugalijos. Rumunijos. Slovakijos delegacija. Slovenijos delegacija. Ispanijos delegacija. Sveiki atvykę. Švedijos delegacija. Junktinės karalystės delegacija. Ir man atrodo, kad jau visos delegacijos buvo pristatytos. Taigi. Šis susitikimas yra labai ypatingas. Jį organizuoja e, Ispanijos, e, Ispanija pirmininkaujantį Europos Sąjungoje, Europos komisija. Delegacijos yra tie žmonės, kurie yra pagrindiniai šiuo atveju e, šiame susitikime Mes taip pat e, pakvietėme ES įvairių institucijų, nacionalinių vyriausybių atstovus. Taigi, e, šį kartą šiek tiek pasikeičia e, susitikimo pati struktūra ir delegacijų struktūra ir man labai smagu, kad taip atsitiko. Ir aš norėčiau taip pat, kad atskiros grupės e, svečių būtų atskirai matomos ir pristatytos. Ir kadangi rengėme šį susitikimą Europos parlamente, norėčiau paprašyti Europos parlamento narių, kurie yra čia, atsistoti. Europos parlamento nariai, ar galėtumėte atsistoti? Labai jūs sveikiname. Galbūt jų asistentai, padėjėjai ar būtų Europos parlamento narių padėjėjų, asistentų. Jūs taip pat labai sveikiname. Norėtume paprašyti žmonių, kurie yra susiję su Europos komisija, dirba Europos komisijoje, dirba ES administracijoje, atsistoti ir pasveikinime juos visus tuos, kurie atstovauja Europos komisiją. Atsistokite. Sveikiname jūs šiame sustikime. Taip pat norėčiau paprašyti visų kitų vyriausybių e, atstovų atsistoti atstovus iš nacionalinių vyriausybių administracijų šalyse narėse. Atsistokite. Labai jūs sveikiname atvykus į šį susitikimą. Man atrodo, taip pat yra ir kitų svečių, galbūt, e, kurie nepatenka iš šias mano išvardytas kategorijas, galbūt nevyriausybinių organizacijų atstovai, kitų e, pilietinių visuomeninių organizacijų atstovai. Galbūt galėtumėte atsistoti nevyriausybinio organizacijų, pilietinių organizacijų atstovai. Tie žmonės, kurie dirba visuomeniai. Puiku, ačiū. Ačiū, kad atvykote. Galbūt pamiršau kažką ir praleidau, galbūt kažkas nepateko į kažkokią kategoriją galite atsistoti ir pas, pasakyti ir prisistatyti. Nenoriu, uh, nenoriu pamiršti nei vieno. Taigi visi sveiki atvykę. Po tokio trumpo pristatymo, man atrodo, būtų labai svarbu uh, šio ES sustikimo pradžioje priminti, kad tai jau devintasis Europos žmonių pasitiriančių skurdą sustikimas, vykstantis tais metais, kurie yra skirti kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Dėl to tikrai yra smagu rengti tokį sustikimą e, Europos parlamente. Tai yra institucija, kurią renka Europos piliečiai visoje Europos Sąjungoje. Esu labai dėkingas ir dėkingas, kad būtent e, E, tiek pirmininkaujantis šalis, tiek Europos parlamentas, tiek komisija pasistengia, kad šis susitikimas būtent ir vyktų Europos parlamente. E, visi tikriausiai gerai žinote, bet aš dar priminsiu Jums, kad tai yra labai svarbus susitikimas, ne tik dėl to, kadangi jis vyksta e, tais metais, kurie skirti kovai su skurdu, bet dėl to, kad mes tenksimės surasti atsakymų E, tiems pasiūlymams, e, kuriuos mes pateikime anų e, sustikimų metu. Tų pasiūlymų yra tikrai daug, mes juos pristatėme ES institucijoms, taip pat vyriausybėms nacionaliniams ir tikimės, kad kažkokių atsakymų mes galėsime sulaukti. Netgi ir tokiu atveju, kad kartais tas atsakymas mes nežinome, kokio atsakymo sulauks, sunku bus jį gyvendinti, mes vis tiek tokio atsakymo laukime, mes aptarsime juos savo teminiuose seminaruose mm, po plenarinės sesijos, kurioje išklausysime pranešėjus. Man atrodo, svarbu yra, kad e, tas žmonių patiriančių skurdą balsas ir pasiūlymai būtų išgirsti tų, kurie yra atsakingi už politikos formavimą ES lygmenyje ir nacionalinėme lygmenyje. Mes visi labai gerai žinome, kad visi tie, kurie yra atsakingi uh, už tokius sprendimus nacionalinėme lygmenyje, yra taip pat uh, labai svarbus ES lygmenyje, ES ministrų taryba daro sprendimus, juose, e, joje dalyvauja šalių narių ministrų, e, ministerijų atstovai, kurie tuos e, pasiūlymus ir svarsto. Dėl to mes tikrai norime tų diskusijų visi kartu ir norime pažiūrėti, kaip tie pasiūlymai bus įgyvendinti, taip pat galbūt su kokiamis problemomis jie susiduria. Ta mes visi aptarsime. Taigi, šio sustikimo tikslas yra toks, jis yra labai svarbus ir mes norime ir toliau ateityje tęsti savo darbą. Dabar yra labai svarbu, e, svarbus e, laikas, kadangi šiuo metu yra sprendžiama dėl Europos 2020 m. naujosios strategijos, dėl to ES ministrų taryba e, praeitą savaitę padarė sprendimą dėl didelių tikslų, e, kurie apima ir socialinę integraciją, įtraukti. Taip pat e, jie nusprendė imtis veiksmų siekiant kovoti su skurdu, nes tai yra mūsų pagrindinis tikslas yra galutinis skurdo panaikinimas, kuris iš tikrųjų daro gėdą ES turtingiesiems. Taigi mes tikimės, kad praeitą savaitę padaryti sprendimai e, bus įgyvendinti ateityje ir kad žodžiai virs darbais. Dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų kalbėtojams. Visų pirma, kadangi mus pakvietė e, vykdyti E, susitikimą Europos parlamente. Norėčiau steigti žodį poniai Perės, kuri yra e, socialinių reikalų užimtumo e, komisarė ES. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už įžanginį žodį, taip pat už tai, kaip Jūs pristatėte ir įtraukėte visus į šios dienos susitikimą, kadangi Europos e, parlamente tokie įvykiai nevyksta kiekvieną dieną. Norėčiau padėkoti Jums už tokį originalų pristatymą visų. Taigi, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Pirmą kartą toks sustikimas vyksta Europos parlamento e, rūmose ir būtent Europos parlamentas ir dirba žmonėms, dėl to norėčiau padėkoti Jums už darbą, e, siekiant suteikti balsą ir žodį tiems, kurių balsas nėra girdimas. Žinai, Jūsų darbas yra iš tikrųjų labai vertingas. Ir mes, kaip politikai, turime išgirsti tą balsą. Čia yra tikrai nemažai mano kolegų, e, šiame posėdėje, taip pat atstovų iš skirtingų politikų partijų. Mes norime iš jūsų pasimokyti, jūsų išklausyti ir dirbti su jumis geriau ateityje, atsižvelgiant e, į jūsų problemas, jūsų rūpeščius. Jūs, e, ponė pirmininkė, sakėte, kad šis posėdis vyksta tokiu metu, kai jūs norite kovoti su skurdu, kadangi e, Europos 2020 metų strategija e, siekia kovoti su skurdu ir socialinėm atskirtimi. Tačiau iš pat pradžių to, tokie tikslai nebuvo nustatyti, nors šie metai yra skirti kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Dėl to norėčiau padėkoti už jūsų įsipareigojimus, jūsų sunku darbą. Ispanija, kuriai pirmininką Europos Sąjungai šiuo metu stengiasi užtikrinti, kad tą kovą mes laimėtume, kad mes sumažintume skurdą. Ir skurdo mažinimo strategija yra šiuo metu įtraukta į ES nacionalinių vyriausybių įsipareigojimus. Šiuo metu mes dar nelaimėjome tos kovos, dabar turėtume taip pat um, įgyvendinti ją. Taigi mes turime įtraukti tuos, kurie dalyvauja uh, tokių sprendimų prieimime e, kiekvieną, deš, e, kiekvieną dieną. Kaip mes kovojame su skurdu, kaip mes uh, stengiamės jį panaikinti. Kai kurie žmonės sakytų, kad tai yra sunki kova, tačiau uh, skurdas egzistuoja kiekvieną dieną. Dėl to mes turime užtikrinti, kad galėtume su juo kovoti. Kalbant apie priemonės, kurių galima būtų imtis. Parlamentas taip pat e, pareikš savo nuomonę. E, aišku, visi turi skirtingą nuomonę, tačiau e, ekonominės krizės metu šis dalykas yra labai svarbus. Aišku, ši krizė įtakoja įvairias suinteresuotas puses. Bet kokiu atveju labiausia krizė įtakoja neturtingiausius. Ir ES susidurianti su šia ekonominė krize taip pat susiduria su e, įvairių problemų ir ypač turto perskirstimu. Šiuo metu mes kalbame apie neigiamo e, pasiekmių krizės perskirstimo. Šiuo metu visą tai vyksta visose e, šalise narėse, kuriuose šiuo metu yra reikalaujama laikytis įsipareigojimų, kuriuos e, dažnai uždeda rinka. Tai yra sumažinti biudžetą, e, savo išlaidus ir, e, ir aišku, išlaidų sumažinimas iš esmės daugiausia bus susijęs su tų biudžeto apkarpimo, kurie buvo skirti kovai su skurdu. Ir Tai yra jūsų rekomendacijų dalis, kuriuos e, mes pateikėme aštuntojo susitikimo e, metu. E, viena iš tų problemų yra prieiga prie viešųjų paslaugų. Būtent mes tengiamės užtikrinti, kad žmonės patiriantis skurdą prieitų prie tų paslaugų, kaip pavyzdžiui vaikas iš neturtingos šeimos galėtų eiti į mokyklą, kas yra daroma, kad mes užtikrintume, kad tie vaikai nei, neiškristų, iš, nemestų mokyklos, kaip finansuojame jų švietimą, kaip finansuojame sveikatos sektorių. Tai yra tie laikai, kai yra konsoliduojami biudžetai, kai yra karpomi biudžetai, tai yra tas laikas, kai mes patys turime pasakyti, e, iš kur ateina mūsų pagrindinės gerovės, e, e, gerovę užtikrinantis pinigai. Taigi mes stengiamės užtikrinti, kad kiekvienas turėtų prieigą prie tos gerovės, kuri yra ES. Nenoriu labai ilgai kalbėti, tačiau savo kolegų ir savo vardu uh, Europos e, socialinių e, reikalų ir užimtumo e, generalinius pasveikinti. Norėčiau priminti, kas vyko vakar Europos parlamente. Mes prieėmė Hildijos Firgiją ataskaitą, vėliau jį pakalbės tikriausiai ir papasakos apie tai. Ši moteris tengiasi nustatyti, kad minimalios uh, pajamos būtų užtikrintos kiekvienam žmogui, nes tai labai svarbus dalykas yra siekiant kovoti su skurdu. Mes, aišku, gavome paramą iš Ispanijos, Ispanijai pirmininkaujant Europos Sąjungai. Aš tikiu, kad šią ataskaitą, kuri patvirtino vakar Europos parlamentas, yra labai svarbus. Antra, Šiais metais, aišku, bus e, rengiama e, daug renginių kovai su skurdu. E, spalio 19 dieną bus Europos parlamento sesija ir toje sesijoje mes kviesime svečius ir kalbėtojus, kurie kalbės šią temą. Kalbant apie praeitus metus, praeitais metais jūs minėjote, kad e, egzistuoja rizika, kad ekonominė krizė paveiks mus visus. Ir tai yra vis dar e, labai svarbi tema. Ir Europos parlamente mes stebime tuos procesus, kadangi patys ministrai kartais nelabai a, žino ir sutarė, kas turėtų imtis pagrindinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, ar ekonominių reikalų, ar socialinių reikalų ministras. Mums reikia suvokti, kad ta pusiausvėra turi egzistuoti, kad, pavyzdžiui, socialinių reikalų ministras, kuris yra labai susijęs su tais reikalais, kad jo pasiūlymai būtų išklausyti ekonominių reikalų, pavyzdžiui, ministro. O tai reiškia, kad kova siekiant sumažinti E, nacionalinės e, skolas, e, nevyktų taip, kad būtų apkarpyti biudžetai skirti kovai su skurdu. Taigi mūsų pastangų pagrindas yra tam tikros priemonės, pavyzdžiui, būsto užtikrinimas, Taigi reikėtų pagalvoti ir apie ES rodiklius e, siekiančius kovai su skurdu. ES padarė įsipareigojimus e, nustatydama e, tuos rodiklius, tačiau kaip mes stebėsime, ar tie dalykai bus įgyvendinti. Viena iš sričių, viena iš rodiklių, kuris yra labai svarbus ir mus visus labai domina, yra būsto užtikrinimas benamiams, Tai yra vis nu, nuolat vykstanti diskusija, kurią nuolatos turėsime stebėti. E, prieiga prie viešųjų paslaugų irgi yra labai svarbi. Europos parlamentas yra atsakingas už e, krizės vertinimo ataskaitų rengimą. Ir e, būtent dėl to Europos komisija taip pat turi stengtis įvertinti, kiek ekonominė krizė įtakojo viešasias paslaugas. Dėl to mes tengiamės, kad viešosios paslaugos e, būtų iš tiesų tokios kokybės, kad galėtų atsakyti į krizės pasiekmes. Praeitais metais jūs kalbėjote apie prieigą prie banko paslaugų, buvo kalbama apie pagrindinės e, bankų teikiamas paslaugas, kurios turi būti užtikrinamos Ir vieną pasiūlymą pateikė mm, ponas Marija Monti, ES komisaras, mm, e, Europos e, užimtumo e, komitetas kalbėjo ir prieiga prie bankininkysės paslaugų iš tikrųjų yra labai svarbi. Minimalios pajamos taip, ir jų užtikrinimas yra labai svarbus. Aš kalbėjau jau apie tai tą e, dalyką mes turime skatinti. Taigi norėčiau palinkėti Jums e, geros, vaisingos e, konferencijos. Mes, man atrodo, kaip Europos komisija, turime keistis nuomonėmis, mes turime padėti jums, jūs turite padėti mums kovoje su skurdu ir padėti mums daryti geresnius sprendimus. Ačiū. Merci bien, Madame Eres, pour euh, ces, ces débuts de. Dėkojame, ponė Beres. Mes jau iš ties pradėjome e, nuo to, kad išklausėme jau keletą atsakymų į tam tikrus klausimus ir be jokios abejonės tai rodo, kad Europos parlamentas ir toliau tęs savo veiklą, žinoma, mums reikės dar labai daug nuveikti. E, ir yra kūriamos bendrosios politikos gairės, dokumentai, kurie a, nusako, kokiu priemoniu reikės imtis a, krizės akivaizdoje kovojant su skurdu, be jokios abejonės mes čia kalbame ir apie sutaupimus. Kita vertus, nesame visiškai tikri, kad ir kitos lėšos yra išnaudojamos Taigi, kad socialiniai biudžetai ir investicijos nebūtų mažinami būtent veiklai šioje jautroje srityje. Ir dabar norėčiau perduoti žodį ponai, poniai Martinės, kuri atstovauja Ispaniją pirmininkaujančiąją šalį. Ačiū labai. Ponai Oremans. A, dėkoju poniai Beres, taip pat a, poniai Fernandės ir visiems jums, a, e, gerbiami draugai, sveiki atvykę. Iš ties man be galo malonu kalbėti pirmininkaujačios šalies a, Ispanijos vardu. Man iš ties labai malonu kalbėti šiame e, devintajame žmonių e, kovos e, su skurdu susitikime. Šiandien mes kalbame apie 2010 metus, ar tai yra pradžia, naujoji pradžia. Būtent šie metai, kuomet mes kalbame apie Europ, skurdą Europoje ir atskirtį, ar ieškome susitarimų, kurie galėtų uh, pagerinti gyvenimo sąlygas 80 milijonų žmonių, 60 procentų visų. Ir turėsime galimybę apsikeisti nuomonėmis, pasiūlymais. Ir pakalbėsime su ekspertais ir nevyriausybinės organizacijomis. 100 50 žmonių dalyvaus debatuose. Žmonės iš 24 valstybių narių dalyvaus įvairiose delegacijose, todėl mes norime jūs iš ties pasveikinti. Taigi mes norime, kad iš ties visi aktyviai dalyvautumėte šiame susitikime, kaip ir regioniniuose ir nacionaliniuose posėdžiuose, kad mes turėtume galimybę uh, panagrinėti įvairių pasiūlymų aktualumą. Ir taipogi galėsite a, išsakyti savo nuomonės ir patirtis. Ir būtent Madride šių metų sausio mėnesį a, daugelis tokių pasiūlymų buvo išklausyta. Ir šiandien mes esame tikri, kad a, lyginamuoju būdu galima pasakyti, jo galėsime įrodyti, a, jog skurdo tema yra išties svari ir turi būti į atsižvelgta įvairiose politikos instrumentuose. Šio posėdžio susitikimo metu mes pabandysime a, pažengti toliau nei nustatytieji tik, tikslai. Ir kalbėsime apie pagrindinę tris a, klausimus, ką mes aptarėme ankstesniuose posėdžiuose, tuo, kokius buvo padarytas poveikis ir kokius sprendimų e, ėmėsi, žingsnių ėmėsi sprendimus priimantis asmenys ministrai, atstovaujantis vyriausybių atstovai ir panašiai. Remiantis būtent ankstesniaisiais posėdžiais. Ir delegacijos galės a, pasiūlyti a, veiksmų planą ateinančiam dešimtmečiui. Čia esminė mintis yra ta, kad reikėtų sukurti planą, kuris neprisinės organizacijas ir žmonės patiriančius skurdą ir, ir visi kiti išsakytų savo nuomonės ir įdėtų indėlį būtent šį planą kovoje su skurdu. Ir dėl to Ispanija norėtų šį a, veiksmų planą patvirtinti besibaigiančiems metams, kurie skirti skurdui ir atskirčiai, kovai su skurdu ir atskirčiai, perduodant būtent Belgijai pirmininkavimą. Mes tikime, kad kova su skurdu turėtų būti viena iš priežasčių, kodėl mes susibūrėme į ES. Tai yra viena iš esminių prioritetų ir Ispanijos pirmininkavimo metu. Ir mes pakalbėsime šiek tiek daugiau apie mūsų pastangas. Ispanija siekia gerinti socialinį produktivumą. Socialinė politika ir lygumas yra iš tikrųjų. Uh, mūsų vienas iš pagrindinių tikslų ir turim, norime užtikrinti, kad šiais sunkiais ekonomikos laikais mes nepamestume iš akių a, dabartinio Europos socialinio modelio, kuris įkvepia likusi pasaulį. Mes taipogi siekiame išplėtoti atvirą koordinacinį mechanizmą ir gerinti socialinius apsaugos priemonės. Ir kalbant apie krizės metus, Ispanija e, siekia stiprinti socialinę politiką. Tuo būdu mes siekiame toliau apsaugoti jautres visuomenės grupės ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Pirmasis pasiūlymas, kurį mes pateikėme sausio mėnesį, beprasidedant šiems atskirčiai ir skurdui skirtiems metams buvo būtent sausio mėnesį patiktas. Ir a, Europos a, susitikimas a, buvo a, skirtas a, Romų a, gyventojams, Romų bendruomeniai, kuris yra viena iš jautriausių grupių. Ir viena iš a, priemonių buvo vėliau ir priimta e, šio klausimu. Vienas iš mūsų dar kitų labai svarbių įvykių mūsų pirmininkavimo metu buvo susitikimas, kuriam vadovavo ponas Horemans, e, tai yra ES susitikimas, prieš savaitę EPSCO susitikimas, kuris ėmėsis įvairiausių priemonių siekiant išsiaiškinti įvairiausius parametrus, tam, kad geriau išsiaiškintume būtent žmonių patirinčių skurdą padėti. Iš ties yra labai svarbu tuos rodiklius nustatyti ir jie buvo patvirtinti 27 valstybių narių birželio 17 dieną. Vienas iš tikslų yra mažinti skurdą e, patirti rizikuojančių žmonių e, skaičių 25 procentais iki 20 metų. Kova su skurdu turėtų išlikti vienas iš prioritetų ir kalbant apie įdarbinimo strategijas. Mes taipogi turėtume skirti daug dėmesio ir moterų padėčiai, kadangi jos yra jautresnės skurdo atžvilgių nei vyrai, nes jos gauna mažesnius atlyginimus. atlyginimus ir rūpinasi iš esmės šeimos nariais, tai yra neįgaliaisiais ir vaikais. Ispanija taip pat reikalavo, kad aktyvi įtraukties politika turėtų tapti vienas iš pagrindinių strategijų įdarbinių politikos srityje ir priemonės turėtų būti, e, imtus, e, reikėtų imtis priemonių ir būsto ar apgyvendinimo srityje. Būtent todėl posėdis vyko Briuselyje visai neseniai. Mūsų pirmininkavimo metu labai daug dėmesio buvo skirta a, senyvo amžiaus skurstantiems žmonėms, siekiant užkirsti kelią skurdo pavel, paveldėjimui iš vienos kartos į kitą. Mes taipogi norėtume daug dėmesio skirti neįgaliesiems būtent šios ekonomikos nuosmukio akivaizdoje. Taipogi norėčiau pasidalinti pastabomis. Dabartinė padėtis bei priemonės, kurios mes turime imtis tam, kad susidorotume su ekonominiu nuosmokiu, neturėtų reikšti, kad žmonės turėtų būti stumiami dar didesnį skurdą ir turėtų būti naikinamas tam tikros socialinės apsaugos priemonės. Taigi mes pas, turėtume pasiekti susitarimo per šias dvi dienas, kad žmonės patiriantys skurdą ne tik tai uh, gautų naudos iš šių socialinių priemonių, bet ir juose aktyviai dalyvautų. Mes turime nusistatyti ambicingus tikslus ateičiai. Simon Bauman teigia, kad visuomenė ir turėtų būti tas tvirtas pagrindas Aš jam pritariu, aš manau, kad mes turėtume iš ties e, tapti dar stipresnių pagrindų kaip visuomenė, e, o tai gali tik užtikrinti solidarumo priemonę. Taigi, mes turime ir toliau a, stiprinti solidarumą su jautriomis visuomenės grupėmis. Tam turi būti užtikrintas politikų noras gerinti situaciją, būti kūrybingiems, kurti sprendimus, kurie nepanaikintų svajonių ir neužkirstų kelio projektams. Kalbant apie politikos skūrimą, aš manau, kad jos taipogi a, turėtų būti a, nukreiptos į ateitį. Ieškant galimybių. Būtent todėl, kad šiu, būtent todėl a, šiandien ir rytoj Europos Sąjungai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms, socialiniams įvairiausiams agentūroms ir nevyriausybinėms organizacijoms yra numatomi tikslai ir toliau stiprinti pilietinę visuomenę, užtikrinti laisvės, išlaisvinti žmonės nuo to ateities neiškumo, nuo baimės, kad jie žmonės praras darbą, ir neteks išteklių gyventi oriai. Liga, amžius, nedarbas yra trys rizikos, į kurias privalome, privalo atsižvelgti visos valstybės. Mes taipogi turime pasitikėti ir Europos politiką ir turime reikalauti jog būtų kūrimi solidarumo mechanizmai. Tai yra mūsų kaip europiečių tapatumo bruožas. Norėčiau palinkėti švies jums labai e, sėkmingo darbo per šias dvi dienas. Tikiuosi, kad šis laikas bus puikus metas apsiskeisti nuomonėmis, kad galėsite pateikti konkrečių pasiūlymų, kurie padės mums mūsų darbe. Ačiū labai. Uh, Ačiū ponia Martinės už tai, kad taip pat uh, pabrėžėte tą svarbą nuolatos stebėti situaciją, tam, kad visi žmonės, uh, net ir tie patiriantis skurdą, galėtų gyventi oriai. Mes žinome, kad aišku, tam reikia dar daug įdėti pastangų. Taip pat man labai patiko girdėti tai, kad nors jau ir jūsų pirmininkavimas e, Europos e, Sąjungai baigėsi, jūs bendradarbiausite su kitomis pirmininkaujančiamis šalimis, kurios ateityje pirmininkaus siekdamos e, tų tikslų, kurie buvo nustatyti. Norėčiau perduoti žodį poniai Samuel, kuri yra direktoriaus pavaduotoja e, E, užimtumo ir lygių galimybių e, komitete ir kuri e, kalbės komisaro vardu. Ačiū pirmininkaujančiam. Labas rytas visiems, gerbiami draugai. Man tikrai labai malonu šį rytą čia e, atstovauti komisarą Andor, tai yra devintasis žmonių patiriančių skurdą susitikimas. Ponas Andor labai apgailestauja, kad negalėjo dalyvauti šyrit šiame susitikime, tačiau jis perdoda jums kuo geriausius linkėjimus. Šie kasmetiniai susitikimai iš tiesų yra labai svarbus, siekiant kovoti socialinę atskirtimi bei skurdu ir iškeliant juos į darbo atvarkės prioritetus tiek nacionalinėme, tiek vyriaus, ES lygmenyje. Šie susitikimai yra labai svarbus siekiant e, e, sudaryti svarbius ir padaryti svarbius sprendimus ES socialinės uh, apsaugos ir užimtumo srityje jūsų dalyvavimas yra labai svarbus, kuris pabrėžia, kad socialinės įtraukties politikos kryptis negali būti efektyvios, jeigu žmonės patiriantys skurdą nedalyvaus sprendimų prieimimo srityje. Mums labai svarbu, kad tie susitikimai yra kasmetiniai ir jie tampa tradicija. Taip pat yra padaryta svarbi pažanga svarbių dalykų yra e, pasiekta, tačiau aišku, daug dar daugiau reikia pasiekti. Šie metai yra skirti kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. ES siekia sumažinti skurdą bei skatinti socialinę integraciją ir tai yra politinės darbo tvarkės prioritetas. Šie metai yra skirti kovai su skurdu, tačiau ko mes siekiame pasiekti. Vienas iš svarbiausių tikslų yra skatinti suvokimą, kas yra socialinė atskirtis ir skurdas, ką tai reiškia mums, ES piliečiams. Europos e, šie metai yra skirti ne tiek tiem žmonėms patiriantiems skurdą, kiek jų įtraukimui. Jūs esate pagrindiniai dalyviai. E, šiais metais. Mes bandome sukurti tą pagreitį, kad dar labiau įtrauktume jūs į sprendimų prieimimo procesą. Europos metai taip pat siekia pastip, sustiprinti tų žmonių, kurie patiria skurdą, teises. Mes norime, kad jūs taptumėte E, visuomenės dalimi. Šie metai stengiasi kovoti su stereotipais bei stigmatizacija. Tai yra tie metai, kuriuos e, mes norime paskatinti ir mes norime skleisti tą žinę, kad kova su skurdu yra mūsų visų atsakomybė ir mes turime suvaidinti savo vaidmenį siekdami sustiprinti egzistuojančias partnerystės, kurdami naujas partnerystės ir taip pat siekdami ne tik e, pabrėžti strateginius dalykus. Šie metai iš tiesų yra metai, kai mes siekiame pasiekti nevyriausybinės organizacijas, verslo partnerius, regionės vietos valdžios institucijas, sprendimų prieimėjus, kurie turėtų skurdą įtraukti į savo darbo atvarkės 2010 metais ir kitais ateinančiais metais. ES skatina socialinę integraciją bei kovą su skurdu ir įtraukia ją į savo politinę darbo tvarkę. Skurdo sumažinimas yra Europos 2020 plėtros ir augimo strategijos vienas iš pagrindinių tikslų. Tai reiškia, kad e, socialinių reikalų ir užimtumo komitetas pasiekė e, susitarimų e, sumažinti skurdą ES. Šis tikslas remiasi trims rodikliais. Tai yra santykinė santykinis skurdas, taip pat skurdo mažinimas bei užimtumo strategija, kuris tengiasi sumažinti ketvirčių tai yra 20 milijonų e, skurstančių žmonių skaičių. Kaip jau buvo paminėta kitų kalbėtojų, e, vyriausybių, valstybių e, vadovai patvirtino praeitą ketvirtadienį, birželio 17 dieną, šį ambicingą rodiklį. Tai yra istorinė diena, kad būtent šis susitarimas iš tiesų yra didžiulis proveržis, kadangi skurdas bei socialinė atskirtis šiuo metu yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Prioritetai, aišku, šalyse narise skiriasi tikslai irgi, tačiau labai svarbu, kad kova su skurdu bei e, atskirtimi būtų paremta ambicingais tikslais bei atitinkamais nacionaliniais rodikliais. Kova su skurdu bei atskirtimi yra viena iš svarbiausių strategijų 2020 m. Europos strategijoje. Tai yra įsipareigojimas Europai siekti pastebimų rodiklių bei rezultatų teisingoje Europoje. Europa 2020 strategija komisija pasiūlė vieną iš in, in, iniciatyvų, kuri tapo pagrindinė kovai su skurdu bei socialinė atskirtimi. Mes norime, kad ši e, būtent ambicinga strategija e, siektų didesnio solidarumo tiems, kurie yra labai pažeidžiami. Europos komisija pateiks e, šiais metais konkrečius pasiūlymus kovai su skurdu bei socialinė atskirtimi. Mes turime nuspręsti, kaip dabartiniai socialinės integracijos ir apsaugos procesai galėtų padėti e, tų pasiekti ambicingų tikslų. Mūsų tikslas yra susijęti tai, kas jau veikia ir taip gerai, su inovatyviais, naujoviškais požiūriais ir tikslais. Ši platforma skirta kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi padėks mums pasiekti Europos 2020 tikslų, e, e, siekiant geresnio teritorinio Europos ir regioninio uh, integravimo, taip pat geresnės sang, sanglaudos ir taip pat padės kovoti uh, su skurdu. Ši platforma taip pat turėtų geriau integruoti e, sveikatos, migracijos, švietimo, finansinės įtraukties bei skaitmeninės darbo atvarkės tikslus. Gerbiami draugai, 2020 m. Europa strategija iš tiesų priklausys nuo to, kiek mes įdėsime ją nacionaliniu bei vietos lygiu. Ji priklausys nuo koordinuoto dialogo visų tų, kurie yra susiję, taip pat ir tų, kurie patiria skurdą bei socialinę atskirtį. Mes ir toliau e, sieksime skleisti tuos tikslus ir geros praktikos pavyzdžius tų, kurie padėjo, um, kuriems, e, kurie sugebėjo atsikratyti skurdo, kurie uh, ir toliau dirba kovodami su skurdu. Mes jau matėme, kaip, kad šie metai padėjo iš tiesų sukurti teigiamą dinamiką bei įgauti pagreitį politiniu lygiu, tačiau dar šiais metais reikės daug nuveikti. Ačiū labai. Thank you very much, uh, Mrs. Sam. Ačiū poniai Sandili, kad sugebėjote pabrėžti tuos sprendimus, kurie per, praeitą savaitę buvo padaryti ES lygiu. Man labai patiko du žodžiai, kurie jūs paminėjote, kad tas tikslas bent jau turėtų būti uh, atsikratyti 20 milijonų žmonių skurdo, kadangi aš tikiuosi, kad tai yra ne maksimalus rodiklis bet minimalus mūsų vyriausybėms sumažinti mažiausiai 20 milijonų žmonių e, tą skurdą. Ačiū labai, kad paminėjote visą tai. Taip pat man labai patiko, kad ta platforma, ta priemonė, kuri e, ir toliau bus plėtojama, atsižvelgia į visus geros praktikos pavyzdžius ir geras priemonės, kurios jau buvo įgyvendintos kitas kalbėtojas, e, ponas Fernandes Lopes, tai yra socialinės apsaugos komiteto pirmininkas, tai yra labai svarbus komitetas, e, kuriame e, įeina vyriausybių atstovai. Man labai malonu, kad jis čia su manimi, bet man atrodo, ponė Andželė, Adėlė Fernandes turėtų dabar kalbėti, šiek tiek buvo darbo tvarkėje didžiulis nesusipratimas. Adelė Fernandės yra atstovė aštuntojo ES e, susitikimo žmonių patiriančių skurdą ir ji bus atstovė. E, dabar norėčiau perduoti žodį Adeliai Fernandės, o ne anksčiau paminėtųjų kalbėtojų, kuris kalbės rytoj. Pone Adelė Fernandės paminės to, tai, ko buvo pasiekta praeito posėdžio metu. gerbiami svečiai, ponia komisarė, e, ministrė, gerbiami draugai, delegacijos atstovai. E, iš 27 ES šalių ir norėčiau jūs visus pasveikinti, norėčiau taip pat e, palinkėti jums geros ploties. Labai svarbu yra tai, kad žmonės patiriantis skurdą, būtų išgirsti ir dalyvautų socialinės integracijos procese. Būtent tam mes čia ir susirinkome šiame kasmetinėme susitikime, kurio siekiama padėti žmonėms patiriantiems skurdą nacionalinių vietos ES lygių. žmonės, e, e, kurie gyvena ir patiria gerovę, gyvena turte, e, jų, jie nėra atstovaujama, aišku, čia, tačiau sunku yra gyventi pasaulyje, kuriame, kuriame ne visi yra atstovaujami. tie, kurie yra turtingieji, kurie dėvi dizainerių rūbus, kurie turi e, brangias, brangius automobilius. E, galbūt kai kuriems iš jų trūksta žmogiškumo dažnai, tai yra tie žmonės, kurie dažnai nesuvokia, kad yra kiti, kurie neturi tų pinigų ir negali susimokėti už, pavyzdžiui, šildymą, už vaistus, taip pat negali susimokėti už kitus pagrindinius savo uh, reikalingus uh, daiktus, taip pat negali nusipirkti maisto, kadangi, arba turi rinktis tarp maisto ar vaistų, kadangi neturi pinigų abiems poreikiams patenkinti. Ekonominė krizė iš tiesų mums parodė, kad mes visi galime tapti pažeidžiamais. Šiuo metu yra žmonių, kurie per dieną neturi 50 centų nusipirkti duonos. Tokiame susitikime e, mes galime kalbėti apie savo problemas. Mes nesame varžomi jokių apribojimų, kadangi mes visi tampame pažeidžiamais, mes visi patiriame atskirti. Uh, Mes visi suvokiame, apie ką reikėtų kalbėti. Būtent tokioje aplinkoje mūsų dalyvavimas yra labai sveikintinas. Būtent e, čia mes galime pasijusti vertingais demokratinėje, idealioje visuomenėje, nepriklausomai nuo politinės partijos, kuriai priklausome, turėtume visi turėti teisę į orų gyvenimą. Tai reiškia ne tik e, išlikimą, bet tai yra prieigą prie vienodų teisių, lygių teisių, kuriamis džiaugiasi visi - teisų į būstą, teisę atostogauti, taip pat eiti, dalyvauti kultūriniuose renginiuose, eiti į kiną, taip pat teisę neatsisakyti tų dalykų, kurie mums patinka. Mums nereikėtų rinktis tarp dviejų pagrindinių dalykų E, kuriais užtikriname egzistavimą, pavyzdžiui, e, teisė atostogas taip pat yra įskaitoma, nes nepriklausomai nuo to, ar mes turime darbą ar ne, ar sergame ar ne, ar e, esame išėję į pensiją, mūsų visuomenėje turime dirbti, siekdami užtikrinti, kad mūsų gyvenimas E, vyktų oriai, kad galėtume jį palaikyti e, darbu, kuriame mes e, dirbame su malonumu, kuriam mes esame kvalifikuoti ir jaučiamės oriai. Mūsų valstybė turėtų užtikrinti, kad mes gyventume oro gyvenimą. Gyvenimo kokybė ir standartas turėtų išlikti e, toks pat, nepriklausomai nuo aplinkybių. Labai svarbu E, surasti atsakymų, e, kad galėtume patenkinti e, kiekvieno asmens poreikius. Vienas atsakymų rinkinys nėra pakankamas. Užimtumas ir darbas nėra dažniausia pagrindinis atsakymas kartais užimtumas yra tik tai galutinis atsakymas ir paskutinė priemonė kova prieš skurdą turėtų tapti visų mūsų kova. Tai turėtų būti kova, kurioje mes turime visi išsakyti savo nuomonę ir šis posėdis būtent yra ta priemonė, kurioje mes galėtume pasiekti savo tikslų. Mes turime keistis patirtimi, sužinoti, kokių problemų patirime kiekvienas iš mūsų ir turime suvokti, kad tai nėra asmeninė problema, tai yra problema, kuri įtakoja politikų sprendimus ir politikai dažnai ne visada suvoka problemų mastą, mes turime juo, jas jiems išsakyti, mes turime turėti drąsos, kad galėtume pasidalinti patirtimi su šiais žmonėmis. Taigi, pabaigdama norėčiau padėkoti politikų sprendimų prieimėjus, kurie šiandien susirinko e, su mumis e, šiame posėdėje, kurie bus rytoj. Jūs e, iš tiesų turite tą atsakomybę paremti mus. Norėčiau padėkoti EAPN tinklui, taip pat organizatorius, kad pakvietėm mane čia pasidalinti savo patirtimi. Norėčiau padėkoti uh, visiems dalyviams, ypač tiems, kurie dalyvavo praeitais kartais. Dalyvavimas tokiuose posėdžiuose, susitikimuose man pakeitė gyvenimą, e, jūsų istorijų. Išklausimas man irgi buvo labai svarbus, taip pat labai svarbu, kad jūs galite kalbėti laisvai. Ačiū labai, kad pakvietėte mane, ačiū, kad pakvietėte mane kalbėti šiandien. Ačiū. Much, uh, Dėkojame poniai Fernandes už tai, kad pabrėžė labai svarbius a, klausimus iš praėjusio mūsų susitikimo. Iš tikrųjų, mes žinome, kad delegacijos atvyko į Bruselį su lūkesčiu išgirsti daug atsakymų į klausimą. Žinoma, ta kelionė nebuvo jums labai paprasta, tam, kad atvyktumėte ir mes galėtume išgirsti balsą žmonių, kurie, kuriems jūs atstovaujate. Taip, ačiū Jums labai už šią informaciją. Dabar norėčiau, kad pereitume prie kitos dalies. Mes šiek tiek vėluojame, vis tik tai yra labai svarbu išklausyti ir kitų pranešimų. Tai yra Antonija Karparelė iš Europos komisijos, kurią kviečiu prisijungti prie mūsų. um, to um, uh, highlight for us also the Ir ji mums e, pakalbės apie komisijos veiksmus socialinės politikos srityje. Norėčiau pakviesti jūs prisijungti prie mūsų ir papasakoti apie tai, Kokia yra komisijos pozicija į visus pasiūlymus, kurie buvo pateikti per keletą praėjusių metų? Prašau, žodį suteikime Jums. Ačiū labai už tai, kad padedate mums a, iš ties moderuoti šį susitikimą. Jūs iš tikrųjų man uždavėte labai sudėtingą uždavinį, nes po visų tokių pozityvių pasisakymų aš turiu kalbėti apie a, ataskaitą, apie, a, nes būtent tai yra šio sustikimo a, tradicija. Ir tai reiškia, kad aš turiu kalbėti apie šią devyniarių metų a, tradiciją ir, ir vertinimą jos stiklinė visuomet yra pusiau pilna arba pusiau tuščia. Ir iš teigiamos pusės aš galiu paminėti procesus, kurie vyksta dinamiškai ir tęsiasi ir, ir plėtojosi per devynerius metus. Tačiau jeigu mes kalbėsime apie konkretumą, apie rezultatus, aš žinau, kad žmonės klausia, ar pagerėjo skurdą patiriančių žmonių situacija. Ir dėja, čia konkretumui a, nėra labai daug vietos. 2008 metais norėčiau paaiškinti. A, pirmininkaujančiai pra, Prancūzija buvo iš ties labai aktyvi socialinėje srityje. A, ir Prancūzija nusprendė a, surenkti a, vieną iš pagrindinių susitikimų, tai yra apvalų stalą dėl socialinių klausimų. Ir buvo surenktas ministerijų lygio susitikimas. A, Ir mes siekiame tais metais sieti apvalų į stalą su šiuo susitikimu. Tai ir keletas žmonių a, prisijų, iš jų su susitikimo tais metais prisijungė prie apvaliojo stalo. Ir a, Martin Hers, aktyvų solidaturumo komiteto narys ir, ir kiti nariai kalbėjo, kad jūs kalbate, jūs kalbate. Tačiau skurdai gyventis žmonės nebegali daugiau laukti nes jų poreikiai yra labai apčiuopiami. Iš ties tai buvo labai toks jautrus momentas, kadangi tai parodė, koks yra didelis atotrukis tarp veiksmų ir žodžių. Žinoma, gal mes vis po truputėlį siekiame užverti šią spragą, pritraukti žodžius prie darbų ir šis susitakimas taipogi E, yra e, labai svarbus. Praėjusią savaitę aš grįžau prie 2000 metų Lisabonoje primtų sprendimų ir buvo siekiama e, imtis aktyvių veiksmų naikinant skurdą, E, iki metų pabaigos. Ir, ir tai buvo prieš dešimtį metų ir mums užtruko dešimt metų. Ir vėlgi tai rodo, koks, e, kokia didelė ta spraga. Ir žinoma, neturtingi žmonės patirintis skurdą neturi iš tikrųjų tiek laiko laukti, kiek lietai vystosi politiniai sprendimai. Taigi pirmasis šio susitikimo pasiekimas yra tai, kad mes suteikėme žodį žmonėms, kurie sugebėjo išsakyti būtent tą susirūpinimą, kad žmonės neturi tiek laiko laukti. Ir dėka aktyvių iš EPN tinklo narių, dėka, kad jie iš ties e, siekia tų politinius tikslų. Antrasis pasiekimas Tai yra būtent Europos tinklo stiprinimas, kuris mus e, iš ties įkvėpė a, įkurti Europos tinklą, a, bendradarbiauti su Europos a, komisija ir kitomis institucijomis. Žinoma, tai yra daug geriau, jei galima išgirsti balsą e, iš, iš, nu, iš žmonių, kad geriau būtų suvoktos, suvokti e, žmonių poreikiai. Mes taipogi pastebėjome, kaip šie klausimai įtakojo e, e, ir kitus politinius įvykius, tai yra buvo taikomas tas atviros koordinacijos metodas ir aktyvios įtraukties strategija, ir kuria yra įtrauktas būtent minimalių pajamų klausimas taipogi prieiga prie paslaugų, prie būsto ir benamystės klausimo sprendimas. Ir vėlgi šie klausimai buvo sprendžiami dėl to, kad e, jie kilo iš šių susitakimų ir, žinoma, iš visuomenės poreikių. Neturėtume pamiršti ir vaikų skurdo klausimų, kuriam buvo labai daug dėmesio skirta. Uh, Mes vis dar labai daug klausimų sprendžiame ir kalbant apie vyriausybės ir dalyvavimą, yra dar kur padirbėti, tačiau viena iš sričių, kurią reikėtų tobulinti, tai yra socialinėmis teisėmis pagristas metodas kovojant su skurdu. Kol kas tai nėra visiškai atspindėta politikos priemonėse, tačiau galbūt Lisabonos susitarimas, sutartis padės geriau suprasti, kokias priemonės galėtume imtis. Aš norėčiau čia ir baigti, nes iš tikrųjų sakydama, kad darbų reikia dar nuveikti labai daug ir ekonominė situacija iš tikrųjų meta mums dar didesnį iššūkį. Bet mes jau ga, turime darbą, kurį galėtume tęsti e, ir remiamės dešimties metų patirtimi. Ačiū Jums labai. Thank you, Mrs. Carparelli. Dėkojame poniai Karparelį. Suprantame, kad yra labai sunkiu užduotis pradėti teikti kažkokius atsakymus, e, e, pasakoti, ko buvo imtasi išgirdusias rekomendacijas. Norėčiau pakviesti Daniel Deriks kuri turėtų pakalbėti apie tyrimo rezultatus, tyrimo apie Europoje vykusius susitikimus rezultatus. Good uh, morning, uh, everybody. I am honored. Uh, Labas rytas, man labai malonu būti čia ir papasakoti Jums apie poveikio tyrimą, apie susitikimus, kurie vyko ES dėl kovos su skurdu. Tyrimą vykdė Belgijos vyriausybė, kurie ėmėsi iniciatyvos organizuoti šį susitikimą. Ir Europos kovos su skurdu tinklas paprašė pagalbos, kuriant šį e, labai sunkų tyrimą, kadangi poveikio tyrimai, bandymas išsiaiškinti vienokio ar kitokio susitikimo poveikį kažkokiems tai rezultatams nėra labai paprasta užduotis. Iš ties yra labai, reikėjo labai daug pagalbos tam, kad įvykdyti šį tyrimą ir mums reikėjo pirmiausia gauti informacijos, liudijimų iš šių susitikimų dalyvių, dalyvių, kurie dalyvavo susitikimuose devyneris metus. Buvo iš ties nelabai lengva juos surasti, nes prieš devyneris metus Žmonės e, iš ties e, įsitraukė į kitokią veiklą, mes nebegalėjome jų surasti, kita vertus mes, mums pavyko rasti nemažai žmonių, kurie sutiko dalyvauti. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavote e, šiame tyrime. Tai yra pirminiai a, rezultatai ir galutinė ataskaita su visais rezultatais bus paruošta spalio a, mėnesio pradžioje. Poveikio tyrimę mes siekiame pagal būtent nustatytą tikslą išsiaiškinti keturis tyrimo tikslus, kuriuos galite paskaityti ekranuose. Jie yra labai dinamiški, labai sunkus tai yra poveikis žmonėms patiriantiems skurdą. Tai yra, ką šis susitikimas duoda jų gyvenimui. Antra, koks yra poveikis kitiems veikėjams, tai yra institucijoms. Kai kurie kalbėtojai jau pabrėžė, kaip svarbu jungtinėmis pajėgomis kovoti su skurdu. Taigi pilietinės visuomenės veikėjai čia taipogi labai svarbus, kaip ir įvairios institucijos. Trečiasis klausimas tai yra poveikis skurdo politikai tiek ES lygių, nacionalinių lygių. Mums iš ties buvo labai įdomu panagrinėti rezultatus šiuo kampu. Ir paskutinysis, kaip galime įvertinti a, dalyvavimą a, e, šiuose posėdžiuose, susitikimuose. Klausimų iš ties labai daug, dėl šios priežasties mes turėjome sukurti a, metodiką, naudojame tris metodikas, a, kurios turėjo padėti mums atsakyti šios klausimus ir galėtume surasti įvairius a, interesų grupės, kurios galėtų a, a, atsakyti į aktualiuosius klausimus. Pirmasis e, žingsnis, kurio ėmėmės, tai yra parengėme klausimyną, kurį išplatinome internetu. Pasistengėme surinkti daug anksčiau dalyvavusių ir dabartinių dalyvių elektroninio prašto adresų ir mes sugebėjome surasti 300 žmonių ir dabar jau atsakė 79 žmonės užpildydami klausimyną. Kokie žmonės atsakė? Pirmiausia, mes radome daug politikos formuotojų iš vyriausybių, iš nevyriausybinio organizacijų, žmonių patiriančių skurdą, organizatorių ir akademinės visuomenės narių. Žinoma, yra galbūt a, nepaprasta, a, ne, nėra labai lengva iš tikrųjų atsakinėti į, į klausimyną, nes klausimai yra labai uždari. A, negalima išsiplėtoti. Taigi mes taipogi sugebėjome organizuoti keletą interviu, pokalbių, kurių metu buvo sudaryta daugiau galimybių a, išsakyti nuomonės. Mes organizavome 12 pokalbių su a, a, Europos kovos su skurdu a, tinklo a, atstovais, taipogi institucijų įvairiausių atstovais. Antras žingsnis atlikome a, atvejų studijas mūsų du tyrėjai, aš pati ir mano kolega Nikolas Van Herik, mes buvome nuvykę į penkias šalis, kad galėtume pakalbėti su įvairiais žmonėmis ir surinkti daugiau informacijos šią temą. Ir Kitaip nei internetinė apklausa, mes a, tokiu būdu galėjome galimybę a, išklausyti a, žmonių patirinčių skurdą, kurie galėjo išsakyti savo nuomonės. Tai yra kokie būtų rezultatai. Pirmiausia, norėtume pakalbėti šiek tiek apie a, susitikimų poveikį. Ir antras klausimas buvo, Ar šie susitikimai padėjo geriau suprasti e, žmonių patirinčių skurdą situaciją? Ir vienas iš rezultatų rodo, kad 79 procentai visų e, žmonių, kurie e, atsakinėjo į interneto klausimyną, jie pasakė, kad jie dabar geriau suvokia pat, žmonių patirinčių skurdą situaciją. Ir tai yra labai svarbu, kai kalbame apie politikos formavimą ir jau konkrečius veiksmus. Antrasis klausimas Ar sužinojote daugiau, kaip būtų galima kovoti su skurdu, ne tik tai sužinoti, kas yra skurdas, bet ir sužinoti, kaip galima būtų kovoti su skurdu, kas yra šiek tiek kitas kampas. Ir 80 procentų politikos formuotojų atsakė, kad jie sužinojo daugiau, kaip kovojama su skurdu. Ne tik tai sužinojo daugiau apie tai, bet ir a, sakė, kad jie elgėsi kitaip a, dėl šių a, sustikimų. Ir tai šiek tiek kontrastuoja su, su žmonių patirinčių skurdą nuomonė, nes jie dažniausiai sakė, kad aš iš ties nesužinojau daugiau, kaip yra kovojama su skurdu. Tačiau 56 procentai mažiau nei politikos formuotojų, tačiau 56 procentai žmonių patirinčių skurdą uh, teigia, kad jie ėmė elgtis kitaip po šių susitikimų. Kitas poveikis, kurį mes norėjome panagrinėti, tai yra poveikis žmonėms patirintiems skurdą ir čia mes susitikome su tikrai dinamiškai žmonėmis iš Lietuvos, kurie taipogi dalyvauja ir čia. Jie dalyvavo viename atvejo tyrimė ir viena iš komandų, kurie atsakė į tolesnius klausimus, ar šie susitikimai padėjo jums asmeninėje, asmeniškai ugdytis ar stiprino solidarumą tarp žmonių, kurie patiria skurdą. Kalbant apie būtent tą asmeninį tokį asmenę ugdymąsi su žmonėmis iš Lenkijos, 87 procentai teigia, kad šie susitikimai padėjo um, ugdytis. Mums iš tikrųjų a, įdomu buvo sužinoti, ką jie supranta tuo žodžiu ugdytis. Ir įgalinimas buvo vienas iš labai svarbių koncepcijų. Ir žmonės labai įvairiais būdais savo žodžiais e, išreiškė nuomonę, kad jie stipriau jautėsi, kad jie jautėsi drąsiau ne tik tai kovoti dėl a, e, savo sąlygų, bet ir gyvenimo sąlygų a, e, bei a, e, kitų žmonių gyvenimų sąlygų, žmonių, kurie susiduria su panašiomis problemomis. Ir dar vienas labai svarbus aspektas buvo a, emocinė parama. Žmonės jautė paramą iš šių susitikimų ir jautė, kad jie nėra tokie izoliuoti visuomenėje. Ir galiausiai žmonės jautėsi gerbiami ir išklausyti. Antrasis klausimas apie solidarumą tarp skurdą patiriančių žmonių. Šiek tiek daugiau nei pusė žmonių patirinčių skurdą teigia, kad e, jie sutinka su šiuo teiginiu. Ir jie teigia, kad tai yra visiems žmonėms patirintiems skurdą ES bendras toks mokomasis procesas. Ir e, tai yra suvokti, kad mūsų valstybė nėra vienintelė kurioje nėra užtikrinamos socialinės priemonės e, visiems žmonėms. Taip kad patirčių dalinimasis buvo labai svarbus. Taipogi žmonės teigia, kad jie labiau jaučiasi įtraukiami į politikos formavimo procesus. Taigi mes domėjomės į poveikių pilietinės visuomenės e, veikėjams ir institucijoms ir kai kurie a, asmenys teigia, 40 procentų jų bent jau teigia, kad susitikimai turėjo e, įtakos. Politikos formuotojai, kurie e, sudarė didžiausią dalį, jie labiausiai buvo tuo įsitikinę, nevirsinės organizacijos taipogi, teigia, tai yra bent jau apie pusę jų teigia, kad jie jautėsi labiau motivuoti kovai su skurdu negu iki susitikimų. Kiti šios dalies rezultatai, matote, vienas, e, vienas iš punktų pažymėtų raudonai ir du žaliai. Vienas iš punktų yra kritika, kurią mes išgirdome, kad yra labai mažai poveikio viešajam debatui, visuomeniniam debatui. Tam, kad skurdo tema būtų įtraukta į tą visuomenės diskusiją, ne tik į politinę diskusiją. Ir čia reikėtų dar tobulėti. Uh, Tačiau buvo taipogi sakoma, kad per šios susitikimus a, buvo sukurtos naujos organizacijos. Taigi savo valstybėse žmonės ėmė kurti organizacijas kovai su skurdu. Taipogi bendradarbiavimas tarp organizacijų taipogi pagerėjo. Ir galbūt mes kokybinę informaciją taipogi galėsime įtraukti iš e, pokalbių, tai yra interviu, nes tai iš tikrųjų labai svarbu šiam procesui. Poveikius politikos formavimui. Apie 60 procentų visų politikos formuotojų tiki, kad buvo padarytas poveikis politikai, tačiau 78 procentai žmonių patiriančių skurdą netikėjo, jog yra kažkoks poveikis politikai. Taigi mums reikia iš tikrųjų išsiaiškinti, kaip paaiškinti šį skirtumą. Galbūt yra didelis poveikis daromas politikai kovos su skurdus rytyje, tačiau žmonės patirinti skurdą to tiesiog nemato. Didžiausias poveikis buvo pabrėžiamas ta prasme, kad šie e, posėdžiai įtraukia e, žmonės patiriančias kurtas politikos formavimą. Mūsų e, klausimino, interneto klausimino metu paaiškėjo, kad politikai geriau suprato, kas lepiasi už skaičių kad skurdas iš tikrųjų nėra statistika, kad tai yra gyvos žmonių istorijos, jų patirtis. Uh, už ką žmonės turi kovoti kiekvieną dieną. Tai yra vienas iš rezultatų. Taipogi dar vienas labai svarbu, tai yra darbo tvarkės kūrimas. Politikai toliau įtraukdavo skurdo tematiką į savo darbo tvarkės. Kalbant apie Europos Sąjungą, buvo tam tikrų rezultatų, kaip, pavyzdžiui, skurdo tema įtraukta į 2020 metų darbo atverkę ir įtrauktis buvo diskutuojama tiek šiuose susitikimuose, tiek ES politikoje. Taipogi susitikimai turėjo įtaką ir tame, kad 2010 buvo paskelbti skurdo metais, taipogi yra tam tikrų indikacijų leidžiančių manyti, kad būtent dėl atviro koordinacinio mechanizmo ir tam tikrų tematikų, kurios yra įtrauktos ir dėl pajamų klausimų, energetikos temų, kurios buvo paliestos prieš keletą metų. Kalbant apie nacionalinį lygį, mums vis reikėtų šiek tiek laiko ir duomenų, kurio mes surinksime per kitus metus. Ir dabar jau galime pasakyti, kad pavyzdžiui, Italijoje šis susitikimas buvo naudojamas kaip pavyzdys organizuojant nacionalinius susitikimus ir veiklas. Ir būtent tokie nacionaliniai susitikimai padėjo ruoštis šiems ES lygio susitikimams. Ir taipogi situacija, Romų situacija buvo aptarta, e, kaip ir energetikos problemos, Ir galiausiai mes panagrinėjome dalyvavimą susitikimuose, rezultatai yra labai teigiami, visi klausimai buvo plus 74 procentai ir matote iš Belgijos delegatų veidų, jie yra labai laimingi šioje nuotraukoje. Jie nesutinka galbūt visiškai su tuo. Bet kalbant apie dalyvavimą, žmonės teigia, kad jie yra labai motivuoti ir kad nereikalaujama tiesiog per daug dirbti, kad pasirengimas yra tinkamas, nėra labai daug su kalbomis susijusių problemų. Iš neigiamos pusės reikėjo paminėti, kad kai kurie žmonės turėjo per didelius lūkesčius dėl šio susitikimo. Jie norėjo didesnio politikų dalyvavimo iš nacionalinių valstybių, iš atstovavimų valstybių. Ir baigdama galėčiau parodyti šį gana cinišką paveikslėlį, tačiau prieštraudama jam norėčiau pasakyti, kad vis dėlto panašu, kad veiklai tęsti atrodo šviesi ateitis. Ačiū Jums labai. Uh, thank you, Daniel Diriks. Ačiū, Daniel Diriks, kad pabrėžėte mums tuos visus dalykus, kad pradėjote bent jau mums duoti atsakymą į tą klausimą, kuris buvo išgirstas įvairiuose ES susitikimuose. Uh, kuo yra naudingi tokie susitikimai? Man atrodo, jau ir dabar yra labai įdomu matyti, kad kartais suvokimais tarp e, politikos rengėjų bei žmonių patiriančių skurdą suvokimas yra labai skirtingas. Tačiau aišku, mus e, labai e, padrasina tai, kad tokios studijos pateikia politikos sprendėjams tam tikrų atsakymų. Būtent tam mes čia ir susirinkome iš įvairių šalių narių, tam, kad suvoktume ir padėtume politikos rengėjams gerinti politikos e, krypčių nustatymą ir labai svarbu, kad tokia studija e, būtent padeda tam. Mes labai vėluojame, tačiau nenorėčiau praleisti tos galimybės e, suteikti žodį jums, sulaukti tam tikrų reakcijų, ponios Karparelį ir tos studijos reakcijai ir pasisakymams galime E, keletą pasisakymų šiuo metu e, leisti jums, kas norėtų pasisakyti. Matau vieną, dvi rankas, jau trys netgi yra, jau keturios, viskas. E, gal tiek užteks ir ponė Friderik. Visų pirma, iš tos pusės. Aš norėčiau pasiūlyti. Europos toks susitikimas neturėtų būti matomas kaip atskiras. Jis turėtų tapti Europos komisijos bei parlamento darbo atverkės dalimi. Mums reikia naujo 2020 e, e, metų strateginio plano. Dėl to kova su skurdu tiesiogiai turėtų įtraukti tuos, kurie jį patiria. Visų pirma, prieš pasisakydami, pasakykite, kokią kalbą kalbėsite ir prisistatykite. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai buvo Marija Liukrok iš Belgijos delegacijos. Kadangi esu belgas, dėl to žinojau ir buvau informuotas. Dabar norėčiau suteikti žodį Vokietijos delegacijai. Ponas Jens kalbės e, vokiškai iš Vokietijos delegacijos. Jens Šonsan. Taigi šį rytą mes girdėjome daug pasisakymų ir šiais metais E, situacija yra tokia pati kaip ir pernai. Mes tikimės iš politikos rengėjų, kad jie įgyvendintų mūsų idėjas. Jie to nedaro. Krizės akivaizdoje turtingi žmonės bankai e, turi milijardus eurų ir Europos institucijos šiuo metu galvoja apie priemonės kaip mes, mums reikėtų susimokėti už uh, visą tai ir kaip apmokėti sąskaitas. Todėl norėtume, kad politikos rengėjai uh, domėtųsi mumis ir tiesiog gyvendintų mūsų pasiūlymus, o nesidomėtų uh, lobistais. Ačiū už pasisakymą. Žodis jums. Viero Gonzalės iš Portugalijos. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems dalyviams, ypač tiems, kurie patiria skurdą, kadangi jie ir yra šio sustikimo pagrindiniai dalyviai. Mes kalbėjome ilgą laiką ir girdėjome daug e, studijų rezultatų, girdėjome daug apie state, strategijas, girdėjome, kad yra daug milijonų žmonių Europoje patiriančių skurdą. Ir daug tokių žmonių, e, jiems daug nepasisekė, daug labiau nepasisekė nei mums šį rytą, kadangi jie negalėjo sauliaisti netgi papusryčiauti. Uh, tai įvairių statistinių studijų priemonės ir rodikliai, visos kalbos turi būti suderintos su ta realybė, kurioje mes gyvename. Turime nepamiršti, kad žmonės patiriantis skurdą nėra kažkokie objektai. Reikėtų nekal, nek, nekalbėti apie um, pirkimą įvairių karinių priemonių, taip pat oro uostų e, statybą, kas kainuoja milijonus e, eurų. Mums reikia pradėti kalbėti apie žmonės, apie žmogiškasias būtybės. Dėl to mums reikia parengti žmonių patiriančių e, skurdą hartiją apie jų atsakomybės ir teises. Ačiū labai. Man atrodo, labai svarbu yra prabrėžti, kaip ir jūs tą puikiai padarėte ir kaip vienas iš Vokietijos delegacijos tą pabrėžė, kad atsižvelgti į kitas sritis, ne tik į socialinės sritis įvairiose politikos sritise. Taip pat reikia pagalvoti ir apie biudžetą, e, kur nusėda, kaip sakoma, pinigai. Dabar norėčiau suteikti žodį ten pakėlusiam ranką delegatui. Holger Saliba. Iš Maltos delegacijos. Dažnai kalbame apie tai, kad reikia išnaikinti skurdą. Tai yra puikia mintis ir jis skamba labai gražiai, tačiau taip pat reikia elgtis labai atsargiai, kad gal, galime sudaryti įspūdį, kad vieną dieną E, turime sustoti kovoti su skurdu. Man atrodo, mūsų įsipareigojimas turi būti nuolatinis, kadangi mes suvokiame, kad socialinė, ekonominė ir politinė situacija nuolat keičiasi. Dėl to ta idėja, kad vieną dieną turėtume sustoti kovoti su e, skurdu, nėra gera. Dar kažkas iškėlė vieną e, dalyką. Iš esmės mane, man labai padarė didelį įspūdį jūsų kalbos, kadangi išgirdau, kad socialinė politika, e, taip pat ekonominė politika yra labai dažnai atskirta, kad dažnai strategijos ir politikos nesutampa. Ir tai mane iš tikrųjų labai neramina. Taip atsitinka dėl to, kadangi politikai, e, turėdami visas rekomendacijas, pasiūlymus, kuriuos mes e, padarome, nesielgia holistiškai, o turėtų taip elgtis. Mes turime suvokti, kad mes kalbame apie realius žmonės, realius gyvenimus, tačiau taip pat mums reikia e, galvoti apie platesnės ekonominės ir politinės dimensijas. Taigi, taip, mums reikia galvoti apie minimalių išlaidų svar, ir pajamų, atsiprašau, e, svarbą. Taip pat reikia suvokti, kad e, ir pramonės sektorių nereiktų pamiršti. Tai nereiškia, kad žmonės nėra svarbus. Mes kalbame apie žmonės, ne apie statistinius vienetus, skaičius. Tai yra realybė, ties kuria mums reikia daug dirbti. Ačiū. Ačiū. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad nebus laiko visiems suteikti žodį, kurie pakėlė rankas, tačiau pirmojoje E, seminarų sesijoje tęsime šią diskusiją ir ten tikrai bus e, kitų kvestinių svečių, atsakingų asmenų, kuriems bus suteiktas žodis. Čia kažkas norėjo pasisakyti ir norėčiau steigti paskutinį žodį poniai Ferego iš parlamento. Ačiū. Aš kalbėsiu ispaniškai, esu Manuel Perez iš Ispanijos. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą. Norėčiau sužinoti, kodėl tokie Europos susitikimai nepasiekia tikslų dalyvavau visose tokiuose Europos žmonių patiriančių skurdą e, sustikimuose, tačiau ką jie pakeitė man, ką pakeitė mano gyvenime ir aš nesuprantu, kodėl mes nepasiekėme tikslų, kuriuos nustatėme patys. Aš taip pat jums labai pritariu, kad skurdas nėra tik finansinis ar ekonominis klausimas. Da, galima kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, e, turiu pinigų, bet negaliu prieiti prie kultūrinių e, paslaugų ar darbo rinkos. Aš negaliu prieiti prie e, darbo rinkos, kadangi esu invalido vežimėlėje. Dėl to aš suvokiu, kad finansinis skurdas egzistuoja, bet aš taip pat esu skurstanti, kadangi nors turiu pinigų nusipirkti maistui, bet negaliu prieiti prie tų išteklių, kurie egzistuoja, pavyzdžiui, kultūrinių išteklių, užimtumo. Kodėlgi Europos tokie posėdžiai ir susitikimai nepakeičia mūsų gyvenimo? Ačiū. Ačiū labai. Ačiū už tai, kad priminėte mums, kad tai yra ne tik pinigai, bet yra dar ir kitų svarbių dalykų, kurie yra susiję su skurdu. Pone Rigoredo, baigiamajam žodžiui iš Europos parlamento dabar norėčiau suteikti žodį. Taigi, ačiū labai. Aš taip pat norėčiau pasveikinti visus čia dalyvaujančius. Ir nepaisant visų e, kritinių e, nuomonių, kurios buvo išreikštos, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad jūs visi esate labai labai svarbus. Puiku, kad turite galimybę pasisakyti, išreikšti savo nuomonę, pasidalinti ją su mumis. Aš taip pat pritariu tam, kad mums reikėtų padaryti daugiau nei tai, ką jau padarėme. Žmonės patiriantys skurdą nebenori žodžių, jie nori aiškių darbų. Ir aišku, tai yra pagrindinis iššūkis, tai yra pagrindinis iššūkis politikos e, formuotojams. Mes negalime matyti 2010 metų kaip kovos su skar, skurdu ir socialinės atskirtimi metų. Jeigu po tų metų ar per tuos metus pagrindinė darbo atvarkės dalimi taps biudžetų mažinimai, karpimai, ir jie nustelbs kitas ekonominės doktrinas. Mes matome, kaip yra e, mažinami biudžetai, socialinės išlaidos. Taip pat matome, kad e, pajamų mokesčiai visą laiką didėja. Aišku, tokia situacija šiuo metu egzistuoja Europos Sąjungoje. 2010 metai yra metai skirti kovai su skurdu bei socialinėme atskirtimi. Tačiau dabartinė e, politika iš tiesų prastina ir blogina skurstančiųjų socialiai atskirtųjų padėtį. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulė mūsų gėda. Taigi, nereikėtų sakyti, kad mums nepatinka tai, ką daro politikai, tačiau reikėtų prisiminti, kad ne visi uh, politikai yra tos pačios nuomonės, kai kurie iš tiesų pritarė tam, kad reikia kovoti su skurtu bei socialinė atskirtimi. Pavyzdžiui, mes patvirtinome ataskaitą, kuri pabrėžia būtent tokias problemas ir kurie stengiasi atkreipti dėmesį į politinio pasaulio, kad reikia imtis veiksmų ir priemonių. Aš pati esu politikė tačiau taip pat turiu laikytis demokratinios taisyklių, kuris e, sako, kad e, dauguma e, sprendžia. Ataskaita bus patvirtinta plenarinėje sesijoje vykstančioje spalio mėnesį. Šiuo metu jūs galite teikti pakeitimus kad ši ataskaita būtų pakeista ir pasakyti galite taip pat komisijai ir parlamentojui, kad jau subrendo laikas teikti pakeitimus, taip pat užtikrinti minimales pajamas e, žmonėms, e, kurios galės užtikrinti orų gyvenimą jiems kad taip pat žmonės turi teisę į geros kokybės paslaugas, e, būstą, taip pat švietimą ir sveikatos paslaugas. Skurstantieji taip pat turi e, gebėti prieiti prie kultūrinių paslaugų, minimalios pajamos turėtų būti pritaikytos prie vietos sąlygų ir turėtų būti standartinės ES. Reikia ES E, teisės aktų, kad to galėtume pasiekti. Mums nepavyko ataskaitoje įtraukti šios nuostatos vakar, tačiau dėl to mes pasikliauname jūsų lobistinę veiklą, kad galėtume to pasiekti ir kad šis pakeitimas būtų įdėktas į galutinę ataskaitą, kuri bus patvirtinta plenarinėje sesijoje parlamento spalio mėnesį. Taip pat reikia užtikrinti, kad šioje ataskaitoje būtų įtraukti visi skurstantieji. Taip pat E, kad dirbantieji netaptų skurstantaisiais ir gautų kokybiškus darbus, būtų tinkamai jiems atlyginama už jų darbą, taip pat, kad e, vyresnio amžiaus žmonės gautų pakankamai išmokų e, ir galėtų oriai gyventi savo gyvenimą. Ir aš tikiuosi, kad aš ir toliau galėsiu e, ir Europos komisijos, ir parlamento e, samoningumą skatinti šiuo klausimu. Ačiū, kad manęs klausėte. Ačiū, ponė Figaredo, jūs puikiai parodėte, kaip svarbu yra bendradarbiauti ir bendrauti kartu tam, kad tos e, intencijos tie ketinimai būtų įdėkti į politinius dokumentus. Atsiprašau, bet turėčiau baigti šias diskusijas. Mes jas tęsime, šį dialogą tęsime ir kitoje darbo grupių sesijoje po kavos pertraukėlės. Prieš kavos pertraukėlę suteiksiu žodį Mišelin Žerandal, kuri pateiks keletą praktinės informacijos e, dalykų. Jūs per pastaruosius mėnesius e, susirašinėjote su ja, norėčiau jai padėkoti už tas pastangas, kad ji e, iš tiesų taip puikiai pasirūpino mumis visais, padėjo mums čia atvykti. Ačiū, Mišelin. keletas informacijos dal, praktinės dalykų. Visų pirma, po kavos pertraukėlės turėsite susirasti savo darbo grupės. Sekite šį, šios jaunos mergaitės einančios keliu nuotrauką, norėčiau sutikti, taip pat pasakyti, kad išėjimas, jūs, atsiprašau, ant šito štai lapo su mergaite e, jauna gausit, e, rasite informaciją su jūsų nacionalinės delegacijos nuotrauka. Taigi, Ten bus informacija ir grafikas, kur jūs dirbsite ir vėliau jūs galėsite nusifotografuoti su savo uh, Europos parlamento nariu. Taigi, tai užsitikrinkite, kad nusifotografuosite su uh, Europos parlamento nariu ir visa delegacija bus nufotografuota. ir pamatysit, eikite tenai, e, kur yra jūsų e, posėdžių kambarys ir virš kurio bus pakabinta ši nuotrauka. Vėliau a, norėsime, kad jūs visi, visi dalyviai nusifotografuotumėtumėt. Taigi, kalbėtojai, a, norėčiau, kad vėliau atsistotumėte čia. A, dabar iš tiesų norėčiau, kad atsistotumėte štai čia, priešais šią salę ir mes galėsime padaryti tokią šeimininę nuotrauką. Taigi dabar visi atsistokite ir nusifotografuosime.